Meine sehr geehrten Damen und Herren. Ponas ir ponai, prateskime posėdį. Norėčiau, kad susėstumėte į vietas. Meine Damen und Herren, wir setzen die Sitzung fort. Tęsime posėdį. Norėčiau informuoti, apie tai, kad rezoliucija dėl